So, thanks a lot. Mm, taigi iš karto pradedame šio klausimo svarstymą. Mm, džiaugiamės, kad turime galimybę surinkti šią trumpą diskusiją, turėjome 20 minučių. Kalbėsime apie santykių tarp Reno ir JAF poveikį Europos bendrovėmis. Šis klausimas mums kaip tarptautinės priekybos komitetui rūpi ir mes norime laikytis pozicijos, kad paremtume mūsų bendrovių galimybės ir ne, ir mes atidžiai stebime tos situacijos pokyčius ir galima situacijos eskalavimą. Ir taip pat e, kalbame apie teisės aktų bloką šio klausimo. Noriu pasveikinti Maid Tah Ravančiai, kuris yra Islamo, Irano Islamo Respublikos prezidento e, štabo vadovo politinis patarėjas. Ir taip pat e, e, dėrybinės komandos patarėjas. Taigi aš dabar sutikiu žodį mūsų svečiui dešimčiai minučių paaiškinti situaciją. Uh, Ačiū, pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Man be galo malonu šiandien su jumis padiskutuoti apie vieną svarbiausių klausimų. Tai yra bendra, visapusiškas, bendras visapusiškas veiksmų planas. Uh, Mes taikome e, labai, e, e, yra dabar labai griežtas stebėsinos režimas taikomas Irane, norint užtikrinti, kad Iranas laikosi savo įsipareigojimų, taip pat ir dėl brandolinės brandolinio aspektų. Mes esame prisėmę įsipareigojimus ir manome, kad jeigu mes jų visapusiškai laikomės, turime iš to turėti ir naudos. Uh, Nu, nuo, nuo 2018 metų gegužės mėnesio buvo e, bandoma sabotuoti e, e, atmosferą. Gegužės mėnesį JAV prezidentas vienapusiškai nutraukė savo šalies dalyvavimą įgyvendinant šį planą. Uh, E, tai e, izoliuoja JAV. Iranas nesėmė skubotų veiksmų. Mes bandėme ir su Rusija, ir su Kinija rasti e, būdus, kaip apginti Irano interesus JAV. Ne tik vienašališkai pasis, pasit, pasitraukė iš susitarimo, bet taip pat bandė daugeliu atveju įtikinti ir kitas šalis pažeisti tarptautinę teisę, uh, nesilaikyti e, e, e, Jauktinių tautų saugumo asamblėjos rezoliucijos, kurio numeris 2231. JAV taip pat naudoja dolerį kaip ekonominį ginklą. Ir JAV mums nuolat grasina, kad nutrauks prekybinius ryšius su Iranu ekonominės sankcijos atgraso ir užsienio e, įmonės nuo e, e, verslo vykdymo su Iranu. Taigi JAV nori sukurti, um, nori neigiamai paveikti Irano gyventojus, nes nori, kad jiems pradėtų trūkti ir maisto, ir vaistų, bet tai yra tiesiog nepateisinama, tai nėra humaniška. Visos uh, tai, ką puoselinčios šalis turėtų pasmerkti tokius JAV veiksmus. Mes laikomės veiksmų plano ir norime, e, kad iš jo norime turėti ir e, naudos. Šis visapusiškas veiksmų planas yra pagrįstas abipusiškumo principu. Taigi visos, e, visi, visos šalis turėtų uh, panaikinti tas su brandoliniais aspektais susijusias sankcijas ir normalizuoti santykius su Iranu. JAV turi nutraukti savo e, neteisėtą e, įmonių e, gazdinimo, bauginimo taktiką. Taip pat būtina laikytis ir tarptautinio teismo priimtą sprendimą, kuris buvo priimtas šių metų spalio trečią dieną. Čia svarbus vaidmuo tenka ir ES. Likščiol ES yra pademonstravusi savo politinę valią ir toliau įgyvendinti veiksmų planą. JAV netrukus pradės antrą sankcijų taikymo etapą. Taigi ES turi imtis skubių veiksmų. Taip pat e, reikia pabrėžti, jog atėjo laikas politinius įsipareigojimus paversti apčiapiamais praktiniais rezultatais. E, Europos šalis e, jau yra prisijungusios prie sustarimo dėl brandolinio aspektų. Svarbu kad e, suderintas mechanizmas įsigaliotų iki lapkričio ketvirtos dienos. Antra. E, reikia užtikrinti, kad įmonės ir toliau galėtų palaikyti ryšius su Iranu pagal e, jau esančius susitarimus. Taip pat svarbu, kad būtų ir toliau tinkamai prekiaujama dujomis bei nafta. Ketvirta. um, reikia užtikrinti, kad situacija nebebūtų blokuojama. Yra būtina, kad ES imtųsi skubių veiksmų, nes kitai bus per vėlų. E, mūsų nuomonė, tas visapusiškas veiksmų planas yra e, svarbus tarptautinis e, pasiekimas. Iranas laikosi visų savo įsipareigojimų, bet dėja to nedaro kiti partneriai. Iranas jau ėmėsi priemonių e, ir toliau dėti pastangas kovoje su terorizmu. Na ir e, naujausias pavyzdys štai koks. Irano parlamentas neseniai patvirtino tarptautinę konvenciją dėl kovos su terorizmu ko, e, finansavimu. Na ir dabar padėtis yra tikrai labai jautri. Mes e, e, esame jau pasiekę nemažos pažangos ir dėl įsi plus 3. Apie tai kalbėjo ir mūsų ambasadorius New York'e šių metų e, rugsėjo 25 dieną. Mums yra būtina sužinoti, kas mums kompensuos tuos nuostolius, kurie atsirado dėl JAV pasitraukimo. E, veiksmų plano ateitis tikrai priklauso nuo to, ką toliau darys ES. Mes tikimės, kad bus e, rastas praktinis e, ir išsamus sprendimas. Dėkoju, pirmininkė. Labai ačiū. Aš norėčiau kalbėti ispaniškai, sako ponas Kauzo pirmųjų. Prašau užsidėti ausinės. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti mūsų svečiu už pasisakymą. Užsienio reikalų komiteto vardu norėčiau išreikšti Jums pritarimą. Kaip žinia, užsienio reikalų komitetas labai atidžiai stebi e, naujausius įvykius susijusius su e, bendruoju išsamių veiksmų planu Mums taip pat svarbu, kad ir toliau būtų neplatinamas brandolinis ginklas. Tas sustarimas buvo labai svarbus tarptautinės diplomatijos pasiektas e, rezultatas. E, jungtinių tautų, e, jungtinėse tautose buvo paskelbta rezoliucija 2231, taigi tikrai užsienio reikalų komiteto vardu galiu pasakyti, kad mes remiame veiksmų planą. Dabar suteikiu žodį E, Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkui. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komiteto nariams, jums skiriama po vieną minutę. Jeigu turite kokį nors e, klausimą mūsų svečiui iš Irano, tai juos ir pateikite dabar. Ponės, ponė Šakė, e, ačiū. Aš pasisakysiu kelių Aš atstovauju kelius komitetus, o taip pat ir delegaciją su Iranu. Iš tikrųjų, e, e, ir Europos buvo pasiektas susitarimas dėl e, brandolinių aspektų. Prie to susitarimo buvo prisijungus ir JAV. Tikrai reikia apgailestauti, kad dabar JAV nusprendė pasis, pasitraukti. Tačiau įmonės turėtų pačios apsispręsti jų e, nereikėtų stumti vieną ar kitą kryptimį. Įmonės pačios turėtų apsispręsti, ką daryti su, nu, e, dėl tokių naujų aplinkybių. Galbūt jos dėl kažkokių kitų priežasčių nenori toliau vystyti veiklos yra ne, bet jos pačios turi apsispręsti. E, buvo prašyta, jog ES kompensuotų Irano patirtus nuostolius dėl JAV pasitraukimo, bet tai neproporcinga, nes ES ir toliau laikosi savo įsipareigojimų. Taigi tikrai perlenkta lasda, prašant, kad ES kompensuotų nuostolius dėl JAV pasitraukimo. Tai yra absurdiška. Na ir paskutinė pastaba dėl gyventojų uh, skurdo, kurį gali ją patirti dėl JAF e sankcijų. Tikrai reikėtų e, vengti, jog nukentėtų Irano gyventojai, bet e, Irano vadovai visų pirma patys turėtų pradėti gerbti Irano gyventojų žmogaus teisės. Ir tikrai turėtų jie, patys Irano vadovai daryti viską, kad dėl JAV sankcijų nenukentėtų Irano gyventojai. Ačiū. Zidon. Pone Saifi, ačiū pone pirminkė, aš norėčiau pasakyti, kad sankcijos, kurias taiko ponas Trumpas, e, negali pasiekti politinių tikslų. Atėjo laikas, o ES negali būti patenkintis gynybinę poziciją, nes ES neturi abejoti ir naudoti tvirtą poziciją ir taikyti sankcijas amerikiečių įmonėms. Yra įvairių priemonių, kurios aptariamos ir kurių galima imtis, bet panaudojant blokavimo taisyklės reikia numatyti situaciją ir kurti naujas priemonės. Turime stebėti situaciją. Euro panaudojimas sandoriams tarptautiniu mastu e, atrodo e, akivaizdus ir reikia e, stiprinti tokias pozicijas tarptautinėse rinkose, dirbant šiais klausimais. Ir galiausiai dėl blokavimo įstatymo taikymo labai svarbu, kad tai reikia sustiprinti. Kalbu apie amerikiečių veiksmus, kurie verčia Europos įmonės teikti informacijas apie jas Ačiū tau, ponas Nart. Pirmasis klausimas yra kad tai, kad visos tarptautinės organizacijos pripažįsta, kad Iranas e, skrupulingai laikosi savo įsipareigojimų susitarimą. Antra, JAF daro viską, ką jie daro Trumpo administracijos metu. Pirmiausia, Amerika pirmoje vietoje reiškia Amerika vieniša. Ir jeigu ji negerbė kitų, tai reikia priversti ją gerbti kitus. JAV laikosi konfrontacijos strategijos su Iranu ir kitomis regiono šalimis ir turime tuos faktus pripažinti. Tai ir nėra klausimas, ar Iranas laikosi savo įsipareigojimo ar ne, nes akivaizdu, kad taip yra. Ir mes turime laikytis savų. Nereikia čia teikti filosofinių e, išvedžiojimų. Mes kalbame apie JAV šantažą ir sankcijas Europos bendrovėms, kurios, kurios nepaiso Trump administracijos hegemonijos. Ir tos bendrovės, kurios e, drįsta prekiauti su Iranu, susidurs su JAV sankcijomis. Aišku, jeigu mes su tuo taikysimės, mes net tikrai prasme bet kokią savigarbą ir negalėsime nieko kalbėti apie tai viešai. Noi valutiamo. Pana Forence, ačiū pirmininkė, mes analizuojame tai, ką pasakė rugsėjo mėnesį pana Magerinė jungtinėse tautose. Ji kalbėjo apie tai, kaip apsaugoti ES įmonės, kurios veikia Irane ir kurios gali nukentėti nuo JAV sankcijų. Trumpo administracija vienašališkai nusprendė pasitraukti iš susitarimo, tai e, kelia pavojų pasauliniai taikai, o taip pat ir ES interesams. Taigi reikia siekti apsaugoti ES įmonės. Mes manome, kad toks instrumentas galėtų būti naudojamas ne tik uh, E, e, Irano atveju, bet ir kitų šalių atveju, kurios irgi gali nukentėti nuo JAV, pavyzdžiui, Kuba. Daug ES įmonių jau nusprendė pasitraukti iš Irano rinkos, bijodamos e, JAV veiksmų. Taigi nepakanka vien tik tais blokavimo mechanizmo. Mes negalime tyliai stebėti, ką daro Trumpas tarptautinėje politikoje mes e, turime e, siekti daryti kiek įmanoma daug didesnį spaudimą, ne tik apsaugoti ES įmonės, bet ir imti tokias, imtis e, atitinkamų priemonių, galbūt daryti spaudimą JAF administracijai, galbūt pagrasinti uh, Mes turime pagalvoti ir apie tai, e, kaip galėtumėm taikyti sankcijas JAF įmonėms, e, kurios veikia Europoje. Mes negalime tylomis stebėti, kaip yra pažeidinėjama tarptautinė teisė ir kaip daromas neigiamas poveikis ir mūsų piliečiams, ir ES įmonėms. Ponas Dartmat, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aiškiai turime pasakyti, kad ne tik JAF, Izraelio žvalgyba aiškiai sako, kad Irano režimas sistemingai pažeidinėja sustarimą. Antra, žmogaus teisės. Labai ačiū, kad iškėlėte šį klausimą, kolegė. Irano režimas turi baisą situaciją, žmogaus teisų situaciją. Čia kolegos daug kalba apie žmogaus teisų situaciją kitose šalyse, o kaip yra ne, vien dėl to reikia taikyti sankcijas. Trečia, Iranas sistemingai destabilizuoja ar siekia destabilizuoti vidurio rytų regioną e, ir ypač Sirijoje. Turiu pasakyti, kad kolegų e, neapykanta Trumpo administracijos atžvilgių iškraipo jų mąstymą. Apgalvokite apie tai dar kartą. Komisijos tuštybė e, išorės veiksmų tarnybos susireikšminimas reiškia, kad dėl Irano sankcijų vakarai susiskaldė ir tai yra labai blogai. O Irano režimas štai čia. Jie tiesiog negali patikėti savo sėkme, dėl to čia dabar ir šypsosi. Viktor Bastinaro. Viktor Bastinaro. Ačiū pirmininkė ir dėkoju mūsų draugams iš Irano, kad jie atvyko pas mus. Turiu du trumpus klausimus. Pirmiausia, žinome, kad socialistų ir demokratų frakcija yra tarptų politinių jėgų, kurios nuolat rėmė brandolinį sustarimą su Iranu. Taigi pirmiausia, kaip vertinate regioninį stabilumą ir kaip įsivaizduojate savo ateities santykius su Saudo Arabiju ir Izraeliu, žinant, kad santykiai tarp ES ir Saudo Arabijos vertinami yra per seno konflikto tarp sunytų ir šytų e, prizmę. Ačiū. Panas Tenok. Asmeniškai, o ne frakcijos vardu, noriu pasakyti, visada rėmiau bendrų veiksmų planą kaip vienintelį mechanizmą, kuris gali užkirsti kelią brandolinės Irano valstybės atsiradimui. Ir aš suprantu, kokius pavojus tai keltų. Aš viską sutinku su Lordu Dartmatu. Iranas tikrai turi prastą patirtį žmogaus teisų srityje, bet ir kitos vyriausybės vidurio rytuose, įskaitant Saudo Arabijos karalystę. Tik tai vakar e, Britų užsienio reikalų ministras klausinėjo apie Saudo Arabų žurnalisto pagrobimą e, Stambule. Nereikia nekalbėti, kad e, bendras veiksmų planas padėdavo iškirsti kelią branduolinio ginklo plitimui vidurio rytuose, tai būtų baisi bėda. Aišku, kad Iranas turi balistinių raketų, bet aš nematau įrodymų, kad susitarimas būtų pažeidžiamas. Nėra jokių įrodymų, kad jie pažeidė esamą susitarimą, o kad JAV taikytų sankcijas Europos bendrovėms, kurios E, eksportuoja Ameriką ar neeksportuoja, yra nelaimė. Manau, kad reikia platesnės politikos, kad e, Junktinės karalystės bandymai susitarti su atskiriamos šalimis e, po Brexito, būtent čia yra slypi šuo, na, tas pakastas šuo yra. Aš kalbu dabar ne kaip užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, bet kaip GUE frakcijos narys. Visų pirma, džiaugiuosi, kad ES pagaliau įmasi bendrų veiksmų, kad paremtų neplatinimo sutartį tokiu būdu ir pasistengtų e, stabilizuoti regioną, kuris e, patiria tokį nestabilumą dėl Europos veiksmų ir jau ne pirmą kartą girdime JAV grasinimus Europos bendrovėms Tai buvo ir Kubos atveju, pavyzdžiui. Bet pirmą kartą matome, kad visos politinės frakcijos nori pasipriešinti dėl tų veiksmų per Europos bendrovės. Noriu užduoti tokį klausimą. Dažnai e, trumpa pasteisinimai yra dėl balistinių būtent raketų ar brandolinių dalykų. Bet e, Net septynių šalių žvalgybos paskelbė, kad čia kalba visai nebuvo apie balistinės raketas ir jo planas niekaip nepažeidžiamas. Ačiū labai. Dabar mūsų svečiui e, duodame dvi minutės pateikti atsakymų į šios klausimus. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju kiekvienam visiems e, šio parlamento nariams, kad jie patikė savo komentarus. Netgi e, dėkoju ir tiems, kur, su, už jų komentarus, kuriems, kuriais nesutinku. Kadangi turiu nedaug laiko, pabandysiu pateikti trumpų atsakymų e, į išsakytus klausimus. Kai dėl Irano žmonių kančias kančių, tai aš norėjau pasakyti, kad tos sankcijos būtent yra sugalvotos amerikiečių taikyti jas e, Irano žmonėms. Ir kiekvieno žmenės, e, planeto, Žemės planetos e, žmogaus prievalė yra priešintis tokies veiksmams. Nes būtent Irano žmonės kenčia nuo medikamentų ar maisto trūkumų. Jie sako, kad tiems e, produktams netaikomos sankcijos, bet kai jie sukūrė bankų problemas mūsų bendrovėms, kad mūsų verslas negalėtų dirbti su Europos ir kitomis šalimis, tai akivaizdu, kad iš to kyla problemos paprastiems žmonėms. Kalbame apie labai realią problemą. Kitas pasakytas dalykas buvo apie euro panaudojimą. Aš manau, kad tai yra priemonė ne tik Iranui, bet ir Europos bendrovėms ir kitoms bendrovėms atsitraukti nuo JAV dolerio, nes, kaip sakiau anksčiau, JAV bando panaudoti dolerį kaip e, ginklą kitų atžvilgių. Ir visai nesvarbu, ar tie municija naudojama prieš artimiausius uh, uh, sąjungininkus ar kitus, bet jie jį naudoja kaip ginklą ir tai reikia atmesti. Dar vienas komentaras dėl to, kiek Iranas laikosi susidarimo. Absurdiška girdėti, kad e, Iranas pažeidžia bendrą veiksmų planą. Yra teisėjas, o teisėjas yra Tatena. E, pažvelkime į 12 ataskaitų, kurias pateikė Tatena ir galite pasidaryti savo išvadas iš to, dėl to, kas, kas laikosi savo prievolių ir kas ne. Aš visiškai nesutinku ir nepriimu tokių teiginių, kad Iranas pažeidžia bendrąjį veiksmų planą. E, kai dėl raketų, tai nėra jokios tarptautinės sutarties, kuri ribotų raketų panaudojimą. Iranas turi teisę gintis. Kai kitos šalis milijardus išleidžia karinėms avantūroms. Pažvelkime, kas vyksta Jemene, kas siunčia ginklus Saudo Arabijai, kurie po to panaudojami prieš paprastus e, civilius Jemene ir kitose vietovėse. Tai mes naudojame savo pajėgumus ap, e, siekdami apsiginti o kitos šalis kaiminystėje, turėdamos draugų Amerikoje ir Europoje, kuria tiesiog problemas kaiminėse šalise ir mes manome, kad mes turime teisę apsiginti. Dėl žmogaus teisų niekas nėra tobulas. Galime žvelgti į bet kurią šalį, ta prasme, bet mes stengiamės kiekvieną mums prieinamą progą ir galimybę pasinaudoti, kad vykdytume savo įsipareigojimus. Tuo pat metu, kaip musulmonai, mes turime teisę ginti žmogaus teisės ir daryti viską, ką galime. Tie, kurie užduoda klausimus apie žmogaus teisės, ar jūs užsimerkėte, kai mums trūksta maisto ir medikamentų, siekiant padaryti spaudimą Irano. Tokie teiginiai yra šiek tiek absurdiški. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Žodis kolegai. Labai ačiū. Dėkuoju visiems dalyvavusiems labai įdomioje diskusijoje. Tikiuosi, kad Irano delegacija saugiai sugrįž į Iraną. Aišku, šią temą turėsime aptarnėti ir ateityje mūsų komitetų posėdžiuose. Šią diskusiją Tuo tarpu baigiame. Indeed, Taip, ir dabar vienos minutės pertrauka, nes perėsime prie devintojo klausimo, tai yra koordinatorių posėdis ir tai bus uždaras posėdis. Thank you.